Dear they, ladies and gentlemen, please. Gerbiai ponai ir ponios, prašau susėsti. Labai gražų rytą ir linkiu visiems. Dabar e, aš kalbėsiu vokiškai. Labas rytas visiems. Sveikinu e, visus susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Darbotvės projektą turite. Šiandien e, ypatingas Mūsų komiteto posėdis 11 valandą. E, e, Europos parlamento pirmininkas pagerbs mūsų komitetą ir jis ateis su mumis pasikalbėti. Pirmiausia, norėčiau apžvelgti darbo atvarkę. Šiandien Komisijos narė Helena Daliai turėjo pas mus ateiti struktūriniam dialogui. Deja, jai teko išeiti kitur. Todėl mes nusprendėme, kad perkelsime susitikimą su ją į kovo 26 dieną, jeigu niekas neprieštarauja. Tada e, galėtume darbo atvarkę patvirtinti ir pereiti prie pirmininkės pranešimų. Kaip aš jau sakiau, 11 e, val. mes kartu su Dėvė komitetu, su, su e, Sasoliu susitiksime. Ir pažiūrėsime, E, ką mes galėtume e, nuspręsti kartu. Sausio 22 dieną koordinatoriai nusprendė biudžeto procedūros 2021 metams dosie, įskaitant komisijos reigia 2019 metų biudžeto patvirtinimo, e, įgyvenimo patvirtinimo pranešimą skirti socialdemokratų frakcijai. Toliau kalbėjome apie tai, kad reikia kant kartu su Jūrių komitetu bendradarbiauti pagal 58 taisyklę, rengiant savo iniciatyvą pranešimą dėl e, artimiausių partnerių smurto įtakos ir e, teisės į e, globą, vaikų globą pranešimas. Be to, švent pažymint tarptautinę uh, dieną dėl e, smurto prieš moteris panaikinimo 2020 metais lapkričio mėnesį mes prašysime, kad būtų suorganizuotas klausimas ES ir jūs, lyčių lygybė ES. Neįlinis posėdis bus suorganizuotas kovo 26 dienos rytą ir dar vienas posėdis įvyks Liepos 6 dieną Strasbūro sprūlė vakare. Visas kalendorius yra paskelbtas interneto svetainė. Ir dabar periname prie balsavimo balsuosime dėl pagrindinių teisių padėties ES metinėje ataskaita 2018-2019 metai pranešėja Samira Rafaela. Aš tikiuosi, kad e, mes jau galime balsuoti, jeigu jūs neturite jokių komentarų. Ir pradedame. Pirmiausia, 48 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešta dalis, 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52, e, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 53, e, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 54, e, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 55, kas už, kas prieš susilaikė atmesta priimta. 60, e, 56, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 57, e, e, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 58, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 8 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Tada periname prie 74 pakeitimo. 64, atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 65, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie 68, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 69, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta priimta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 73 dalimis. Pirma dalis. 73 pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 75. Už, prieš, susilaikė priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 78 dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisnis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 kompromisnis kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 86 už, prieš, susilaikę, atmesta. 88 už, prieš, susilaikę, priimta. 89 už, prieš, susilaikę, priimta. 31 antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 79 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 92 e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Periname prie 95, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 96 už, prieš, susilaikė priimta. 97 už, prieš, susilaikė priimta. 98 už, prieš prieš susilaikė priimta. 99 už prieš susilaikė priimta. 101 už prieš susilaikė priimta. 102 už prieš susilaikė priimta. 103 trys dalys. Pirmoji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta, bet reikėtų patikrinti. Tikrinkime antrąją dalį. 103 pakeitimas. Mm, where do I... Ja, eine fehlt noch. Dar trūksta balsų. Baigiame balsuoti. 19 už 12 prieš. Priimta. 103. Trečia dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 104. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 13. Kompromisinis. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 108. Kas už? Kas prieš? Manau, kad reikia patikrinti elektroniškai. 108 pakeitimas. Truputėlį neaišku buvo, kaip rankas keliate, todėl tikriname elektroniškai. 108 pakeitimas. Oh, okay. So, and, So, jetzt haben alle abgestimmt. Jau visi balsavo, baigiame. 12 e, už, 17 prieš, 4 susilaikė, atmesta. 43 pakeitimas, antra dalis. Ką tik išgirdau, atsiprašau, kad panašu, kad e, dėl 106 mm, nebalsavome ir dėl to visi sutriko. 106 dvi dalis. Pirma dalis, kas už. 106 pirma dalis, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. 106 antra dalis, kas už, kas prieš. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 108 dėl jo jau balsavome. 104. 34, e, e, atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė. Tai 43 antra dalis. Štai. Balsavimas baigiamas. 21, kas už, kas prieš susilaikė, Man atrodo, kad viskas buvo aišku, bet kažko nemačiau. 109. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau perinam prie konstatuojamosios dalies. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 12. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Periname prie trečiojo kompromisinio konstatuojamųjų dalių, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis konstatuojamųjų dalių, kas už, kas prieš, susilaikė. Labai sunku pamatyti. Reikia patikrinti, kad būtų viskas aiškiau. Iš santykinai kaip ir aišku buvo, bet prašyčiau kelti rankas. Pradedam aiškiau balsuoti. Ketvirtas dabar balsuojame elektroniškai. Dar truputėlį. Tarsi jau pavargot. Dabar viskas aišku, baigiame balsuoti. 23 už 7 prieš viskas buvo aišku, bet dėja aš ne viską pastebėjau. Toliau dar vienas kompromisinis. Penktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 30 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 63, 36, e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta Priimta 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie preambulės. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas, už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, priimta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisinis, nurodomosiams dalims, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 už, prieš, susilaikė priimta. 15 už, prieš, susilaikė priimta. 16 už, prieš, susilaikė priimta. 17 už, prieš, susilaikė priimta. 18 už, prieš, susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Nėra galutinio balsavimo. Sveikinu autorę ir e, nuoširdžiai Jums dėkojam už darbą. Damit wir sind wir jetzt äh, am Ende. Ir dabar šiandienos balsavimo pabaigą jau pasiekėm. Aš dabar prašyčiau visų, kuriems neįdomu išeiti iš salės, kad būtų šiek tiek tyliau. Wir kommen damit So. Sehr geehrte Kolleginnen und Mėly kolegos ir kolegės, perinam prie kito darbo tvarkės klausimo. 2021 biudžeto gairės, trečioji sekcija, trečioji dalis. Robert Pietron yra e, nuomonės rengėjas. Panašu, kad jo nėra salėje, nors jis turėtų dabar e, pasisakyti. Vietojo kalbės Fred Matič. Prašom, žodis jums. Thank you, thank you, chair. Dėkuoju, pirmininkė. Roberto vardu aš norėčiau perskaityti Jums jo pareiškimą. Gerbimi kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti už tai, kad aš negaliu dalyvauti šiame e, posėdėje. Aš esu pranešėjas atsakingas už 2021 metų biudžetą ir todėl turiu kovoti už tai, kad moteris, kurios sudaro pusę visos žmonijos, da, turėtų da, galimybę džiaugtis jų teisėmis. Da. Todėl turime užtikrinti, kad da, e, biudžeto sudarimas atsižvelgiant į lyčių aspektą taptų realybė, rengiant visas biudžeto eilėtas. Taip pat mes remiame moterų ekonominio savarankiškumo skatinimo programas. Išlaidos, biudžeto išlaidos turi padėti mums užtikrinti lyčių lygybę ir aš tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti kartu siekdami lyčių lygybės. Dėkuoju. Trumpai ir glaustai. Ir dabar aš norėčiau uh, e, kitą kitiems suteikti galimybę pasakyti, kreipiantis į autorių. Monika, pirmiausia. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti pono Biedron už jo darbą ir už jo norą bendradarbiauti su moterų teisų komitetu. Pirmą kartą bendrojo biudžeto pranešėjas nusprendė pasiūlyti visiems komitetams pateikti savo nuomonę dėl e, Europos, Europos parlamento rezoliucijos dėl 2021 metų biudžeto gairių. Aš manau, kad tai yra labai svarbi galimybė mums užtikrinti, kad mūsų, į mūsų prioritetus būtų atsižvelgta formuojant 2021 metų biudžetą, nes e, žinome, kad mums reikia didesnio finansavimo, kad galėtume siekti savo tikslų. Mes taip pat e, remiame parengtą dokumentą tačiau mes norėtume vis dėlto jį papildyti tam, kad galima būtų visiškai išnaudoti šios galimybės, nuomonės rengimo galimybės potencialą. Pirmiausia, mes norime, kad lyčių lygybės integ aspektų integravimas į visas politikos rytis būtų aiškiai pabrėžtas. Jis yra paminėtas, bet mes manome, kad jam reikia skirti didesnį dėmesį. Be to, mes norime, kad taip pat aiškiau būtų paminėtas principas, kad biudžetą reikia sudaryti atsižvelgiant į lyčių aspektą. Tai yra nepaprastai svarbu, norint e, tinkamai paskirstyti turimus finansinius išteklius. Ir mes, FAM komitete, manome, kad tai yra labai svarbu. Be to mes labai apgailestaujame dėl to, kad e, Europos strateginių investicijų e, fonde EFSI nėra numatyta atsižvelgti į lyčių aspektą. Ir mes norime tai paminėti. Be to, mes norime, kad šiame dokumente daugiau būtų kalbama apie struktūrinių fondų svarbą moterų klausimams ginti, ypač jų socialiniams ir ekonominiams teisėms užtikrinti. Toliau mes norime, kad būtų geriau finansuojamos mažos nevyriausybinės organizacijos, moterų teisų gynėjai, uh, ir tuos, kurie kovojo už reproduktinės ir e, lytinės sveikatos teisės. Ir taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimo e, priemoniai. Ir dar vienas e, dalykas, mes manome, kad naujas prieglopščio sutikimo ir migracijos fondas taip pat turėtų būti panaudojamas tam, kad galima būtų geriau tvirtinti moterų teisės. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti iš šešėlinių pranešėjų tarpo? Panašu, kad ne. Pone Mačič, ar norite papildyti? Ne. Tada šį darbo tvarkės klausimą labai greitai aptarim ir e, galime e, tik tai pasakyti, kad iki vasario 20 dienos 17 val. galite teikti pakeitimus. E, ir tada šis darbotvarkės klausimas gali būti užbaigtas. 10.39. E, galim padaryti pauzę, nes kitas klausimas yra e, lyčių lygybės klausimų traukimas visus politikos klausimus. Tai yra labai svarbi tema. Visai kiti e, parlamentarai yra atsakingi už tą klausimą, jie norės pasisakyti, norės kreiptis į mūsų komitetą, todėl darome pertrauką iki 11 valandos ir dabar linkiu visiems geros trumpos kavos pertraukos iki 11.